imtis reikiamų priemonių. Dėkuoju, kolega, už jūsų pastabą, bet tai nėra pasisakymas dėl darbo tvarkos. Pati komisija sprendžia atsakyti jūsų klausimus ar ne. Taigi jūsų pasisakymas nėra dėl darbo tvarkos. Diskusijos baigtos yra šeši pasiūlymai, šeši pasiūlymai dėl rezoliucijos ir netrukus balsuosime. Vakarykščio posėdžio protokolas išplatintas. Ar kas nors norėtų paprieštarauti protokolui? Jeigu ne, protokolą patvirtinome. O dabar eikime prie balsavimo ir pirmiausiai balsuosime dėl šešių pasiūlymų dėl rezoliucijos dėl Malazijos. Ponas Preda, ačiū pirmininkė. Prieš mums pradedant balsuoti, Savo frakcijos vardu norėčiau pateikti prašymą. Kai balsuosime dėl Eritrėjos pabėgėlių klausimo, turėtume rengti vardinį balsavimą dėl EPP rezoliucijos. Sie haben gehört, was der Kollege Girdėjote, ko prašė kolega, jeigu niekas šiam prašymui neprieštaraujate, tuomet taip ir elgsimės, nematau prieštaraujančių, tuomet pradėkime balsavimą dėl bendrosios rezoliucijos dėl e, Malazijos. E, balsuojame dėl antrojo pakeitimo, kas už, kas prieš. <clears throat> Susilaiko atmesta. G konstatuojamoji dalis, pirmoji pataisa, kas už, prieš susilaiko atmesta. Balsuokime dėl viso rezoliucijos projekto, kas už, prieš susilaiko. Pritarta. Toliau darbo tvarkė numatyta balsuoti dėl šešių rezoliucijos projektų dėl Ugandos. Pirmiausiai e, teiksiu balsu, balsavimui bendrą rezoliuciją buvo pateiktas prašymas atskirai balsuoti dėl 7 punkto, kas balsuoja už, prieš, atmesta. Balsuokime dėl visos rezoliucijos vardiniu būdu. Balsuoti pradedame. Ar visi kolegos balsavote? Balsuoti baigiame pritarta. Dabar balsuosime dėl šešių rezoliucijos projektų, dėl e, Sinaus dykumoje įgėtis laikoma Eritrėjos pabėgėlių. Pirmiausiai teiksiu, teiksiu balsuoti jungtinį rezoliucijos projektą. E, balsuojame dėl penktojo punkto iš dviejų dalių, kas už pirmąją dalį, kas prieš susilaiko atmesta, kas balsuoja už antrąją dalį. Kolegos prašo pastikslinti, balsavimą elektroniškai, balsuoti pradedame. Ar visi balsavote? Balsuoti baigiame. Atmesta nes vienodai balsų už ir prieš. Vėl nereikia balsuoti dėl antrosios dalies, kas balsuoja už devintąjį originalios teksto versijos punktą, kas prieš. Pasitikslinkime dar kartą elektroniniu būdu dėl devintojo punkto. Balsuoti pradedame. Ar visi balsavote? Balsuoti baigiame. Dvidešimt penki už, trisdešimt septyni prieš atmestą galutinis balsavimas dėl rezoliucijos projekto su pakeitimais, kas balsuoja už, kas prieš. Dėl šios rezoliucijos nenumatytas vardinis balsavimas. Ponas Brėda e, siūlė, kad e, vardiniu būdu nebūtų balsuojama dėl jungtinės rezoliucijos, bet dėl liaudės partijos frakcijos teikiamą rezoliucijos projektą, tačiau, kad nesiginčytume be reikalo, pasitikslinkime elektroniškai, pradedame balsuoti. <clears throat> Ar visi balsavote? Balsuoti baigiame. Atmesta surinkus vienodą balsų skaičių. Balsuokime dėl atskirų frakcijų pateiktų rezoliucijos projektų. Pirmiausiai e, dėl ALDE frakcijos rezoliucijos e, B7738-2010, kas pritarė šiam rezoliucijos projektui, kas prieš. Manau, neatmesta. Atsiprašau, pirmininkas. Dabar balsuokime dėl socialistų ir demokratų teikiamą rezoliucijos projekto. Kas pritarė, kas prieš. Taip pat atmesta. Dabar balsuokime dėl ECR frakcijos, bet pirmiau pastikslinkime elektroniniu būdu dėl socialistų ir demokratų teikto rezoliucijos projekto. Dėl socialistų ir demokratų rezoliucijos balsuojame elektroniškai. Ar visi balsavote? Balsuoti baigiame. Atmesta. Balsuokime dėl 719 ECR frakcijos rezoliucijos. Iš karto balsuokime elektroniniu būdu. Balsuoti pradedame. Ar visi kolegos balsavote? Balsuoti baigiame. Atmesta. Teikiu balsavimo Europos liaudės partijos rezoliucijos projektą. Jam pateikti žodiniai pakeitimai. Pirmajam punktui pateikė žodinį pakeitimą ponas Kasinį. Prašau jį pristatyti. Ačiū pirmininkė. Mes pageidautume, teikdami šį pakeitimą, griežčiau suformuluoti savo nuostatas ir pozicijas Egipto atžvilgių. Negalime tik e, primti domėn, konstatuoti, kad Egiptas imasi kokiu nors veiksmu, turime aiškiai įvardinti Egipto aplaidumą ir e, nesamus veiksmus siekiant apsaugoti pabėgėlius, Europos institucijos privalo turėti galimybę susisiekti su įkaitais laikomais žmonėmis. Ir e, siūloma pakeisti taip Egipto valdžios institucijos privalo imtis visų įmanomų priemonių tam, kad būtų išlaisvinti įkaitai ir kad jų atžvilgių nebūtų taikoma jokio psichologinio ir fizinio smurto ir būtų sudarytos sąlygos e, jungtinių tautų atstovams susisiekti su pabėgėliais ir pirmininkas, ačiū labai, šis tekstas turėtų būti patalpintas prieš pirmąjį punktą, kas prieštarautų šiam pakeitimui, niekas neprieštarauja, balsuokime, kas balsuoja už žodinį pakeitimą, kas prieš susilaiko pritarta. Kitą žodinį pakeitimą po septintojo punkto pateikė ponas Sasolė. Papirminkė, mėly kolegos, aš prašyčiau papildyti rezoliuciją vieną mums svarbę pastraipą. Devintajame rezoliucijos punktą perskaitysiu, pacituosiu, valstybės narės raginamos e, atkreipti dėmesį į e, humanitarnę padėtį pabėgėlių stovyklose ir sudaryti jiems geresnės gyvenimo sąlygas. ES raginama koordinuoti atitinkamus veiksmus ir skirti tam reikiamų lėšų. Ačiū. Pirmininkas sako dabar kolega Kasinė. norėčiau paklausti. Tai, ko jūs e, reikalaujate šiuo pakeitimu, taikoma ne tiems, kurie turi teisę į prieglopstį, tačiau tiems, kurie teikia prieglopščio prašymą. Priešingų atveju, jeigu mes pritartume šiam pakeitimui, ir numatytume galimybę įsikišti Junktinių tautų pabėgėlių reikalų komisarui, tai jau taptų grėsminga padėtis. Manau, kad mes turėtume čia aiškiai paminėti asmenys, kurie turi teisę į politinį prieglopstį. Pirmininkas, kolega e, Sasoli, mes nepradėsime dabar naujos diskusijos, kolega Kasinė e, paprieštaravo šiam pakeitimui, noriu paklausti, ar kas nors e, e, dar norėtų pasakyti, ne, tuomet balsuokime dėl šio pakeitimo. 40 e, žmonių tikrai nėra dabar salėje, kurie balsuotų, kurie prieštarautų šio pakeitimo teikimu, taigi turime balsuoti. Yes, but we are seven normal. Ich weiß, dass 10% ausreichen. Auch das Žinau, kad pakaktų 10 procentų salėje esančių kolegų, tačiau tos skaičius taip pat nesurinksime. Vis tik tai dabar teikiu balsavimui šį žodinį pakeitimą, kas už, kas prieš. Susilaiko atmesta. Pageidavimą pasitikrinti, pradedame balsuoti elektroniniu būdu. Haben alle abgestimmt? Ar visi balsavote? <clears throat> Balsuoti baigiame. Atmesti. Balsuokime dėl viso rezoliucijos projekto su pakeitimais. Balsuojame vardiniu būdu elektroniškai. Balsuoti pradedame. Ar visi balsavote? Baigiame balsuoti. 36 balsais už, 14 prieš 10 susilaikius rezoliucijai patvirtinta, todėl nebereikia balsuoti dėl kitų rezoliucijos projektų. Ponas ir ponai, turiu dar keletą pranešimų. Taryba pateikė atitinkamas pozicijas kurias mes įtrauksime iš šio posėdžio protokolo. Parlamentas turi dabar tris mėnesius, kurie bus pradėti skaičiuoti nuo rytojaus dėl e, rezoliucijos C704-24-25-26-27-2010 metų šio posėdžio protokolas, jeigu niekas neprieštar.